Il presidente. Pirmininkas. Sveiki visi, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas yra pateiktas jums, jeigu neturite pastabų, tai laikysime, kad protokolas patvirtintas. Socialistų ir demokratų bei tapatybės ir demokratijos frakcijos pateikė prašymą pakeisti komitetų e, narių sudėti. E, paskirtieji nauji nariai bus įrašyti į šio posėdžio protokolą. Jeigu niekas nepateiks jokių pastebėjimų iki šio posėdžio protokolo tvirtinimo laikysime, kad paskirimai įsigalioja. Ir dėl biudžeto komiteto ir Rumunijos e, diskusijų pirmininkavimo noriu pasakyti, kad e, šiuose diskusijose nebus taikoma, prašau, žodžio procedūra. E, pas mus lankosi ponia Dančila kartu su kitais Rumunijos vyriausybės e, nariai. Prašom, pirmininkė, žodis jums. Pirmininkė. Pirmininkė Sasoli. Komisijos pirmininkė ponios ir ponai. Man tenka ypatinga garbė šiandieną kalbėti, kreiptis į naujai išrinktą Europos parlamentą ir pristatyti Rumunijos pirmininkavimą ministrų tarybai. Mūsų, mes paliksime pėtsaką, kuris e, bus svarbu ir ateityje. Aš anksčiau buvau parlamento narė ir norėčiau uh, pasakyti, kad jūs, Europos parlamentas, vaidinate ypatingai svarbų vaidmenį Europos sprendimų prieimimų procese. Norėčiau pasveikinti jūs ir palinkėti jums visokiojopos sėkmės e, dirbant per šią kadenciją. Ponios ir ponai, Labai svarbu buvo pademonstruoti, kad ES institucijos dirba piliečių labui ir kad jos gali pasiekti rezultatų, kurie pagerina piliečių gyvenimą ir užtikrina ateities perspektyvas. Man labai malonu, kad galiu Jums e, pasakyti, jog Rumunijai pavyko tai užtikrinti. Mes prisėmėme šią atsakomybę e, gyvenimo specialią e, misiją piliečių Europos vienybės vardan. Ir mes e, pirmiausiai galvojame apie sanglaudą, tai yra bendroji ES vertybė ir pirmininkaudama Rumunija pademonstravo, kad ji gali sėkmingai veikti, nežiūrint iššūkių, kad ji gali siūsti tvirtą signalą ir pasiekti pažangos. Mes sustiprinom Rumunijos gebėjimus e, sukurti pridėtinės vertės ES ir tai atsispindi mūsų rezultatuose. 90 teisėkuros pasiūlymų išnagrinėta 2,5 tūkstančio posėdžių surenkta. Be to, 84 e, tarybos išvados buvo patvirtintos dėl įvairių e, klausimų aktualių. Mes, pirmininkaudami, norėjome pasiekti matomų ir tvarių rezultatų kad piliečiai galėtų lengvai juos pamatyti. Tie rezultatai e, pasiekti mums pirmą kartą pirmininkaujant ministrų tarybai ir manau, kad mes galime tuo visi pasidžiaugti. Europos piliečiai dabar galės geriau lengviau susirasti darbą, darbo rinka taps skaidresnė, bus lengviau derinti profesinį asmeninį gyvenimą. Ir atitinkami sprendimai buvo priimti mums pirmininkaujant. Taip pat manau, kad ES piliečiai jausi saugesni, geriau apsaugoti tarp ES sienų. Būtent mums dirbant pavyko pasiekti, užsitikinti kiekybinį šuolį šią linkme. ir tikimės, kad bus galima uh, užtikrinti veiksmingesnės patikras prie išorės sienų. Mes dirbome keturiose